pozicijas. Kaip visuomet, informacija yra teikiama parlamentui nuolat apie visus pasikeitimus. Ir toliau tai bus tai daroma. E dėkoju komisarui, dėkoju kalbėtojams. Dabar pereisime prie žodinio klausimo dėl statistikos duomenų kokybės sąjungoje ir didesnių komisijos audito įgaliojimų. Eurostatas. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Otmar Karas. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, Olirin, kolegos. Šios dienos diskusijos yra labai svarbus politinis signalas, parodantis, kad Europos parlamentas domisi šiuo klausimu. Norime parodyti, kad esame nusteikę ryštingai šiuo klausimu ir pateikdami šį žodinį klausimą norime padėti performuoti Eurostatą Taip pat norime užtikrinti, kad komisija išgirstų parlamento nuomonę. Taigi reikia parengti rezoliuciją, kurioje parodytumėm, jog Europos parlamentas nori nepriklausomo Eurostato, nepriklausomos tarnybos, institucijos, mūsų nuomonė tai yra būtina. Tai yra pirmas toks teisėkuros, pirma tokia reakcija, teisėkuros reakcija Reikia nepamiršti, kad 2005-aisiais komisija pateikė penkių punktų planą. Tiksliau, komisaras Almūnė pateikė tokį planą, tačiau jis buvo atmestas. Jam nebuvo pritarta Ir kyla klausimas, ar komisija tikrai turi visas būtinas priemonės, kad galėtų tikslingai ir gerai veikti. Tad šiandien imamės tų veiksmų, kurių reikėjo imtis jau anksčiau, prieš kelis metus. Ir todėl noriu paraginti komisiją ir tarybą priimti teisingą sprendimą. Norime jam aiškiai pasakyti, jog egzistuoja politinė valia tam, kad būtų parengtos visos būtinos priemonės, kurios padėtų užtikrinti, jog Europa yra ne tik euro sąjunga, tai yra taip pat ir ekonominė sąjunga. Taigi nenorime, kad taryba blokuotų įvairiausius procesus, kad juos atidėliotų. Priešingai norime, kad viskas vyktų sparčiai ir kad komisija taip pat galėtų dirbti savo darbą. Turėtumėm pažvelgti į praeitį ir pasižiūrėti, kur kilo problemų. Ar problemos buvo dėl to, kad Eurostatas nedirbo kartu su valstybėm narėm, ar kokios kitos problemos. Kai išanalizuosim visą padėtį, tik tuo met žinosime, kaip ją pataisyti, kokiu buvo problemų. Mes norime nepriklausomos tarnybos, norime palyginamų duomenų, taip pat norime, kad būtų nustatyti minimalų standartai, kurių būtų laikomasi. Taip pat norime, kad Eurostatas būtų puikiai veikianti institucija, gerbiama institucija. Taip pat norime užtikrinti, kad Eurostatas turėtų visas galimybės atlikti patikrinimus vietoje be iš ankstinių leidimų. Mums reikia informacijos, mums reikia duomenų iš nacionalinių, iš dar žemesnių lygių, iš vietos valdžios institucijų. Taip pat reikia informacijos apie socialinę apsaugą ir norime išgirsti komisijos nuomonę prieš apibendrinant mūsų e, dokumentą, mūsų pranešimą. Norime išgirsti, koks yra dabartinės padėties rezultatas, kokia yra ta padėtis, kuo baigėsi dėrybos su taryba. Matėme, kad anksčiau buvo problemų dėl Eurostato, dėl statistinių duomenų, tačiau tikimės, kad ateityje viskas pasikeis. Dėkoju, ponė Šarmbaus. Ekonomikos e, reikalų komitetas nuosekliai vieningai išsako poziciją, jog Eurostatas turi būti sustiprintas. Jau ilgą laiką mes siekiame, kad statistiniai duomenys būtų aukštesnės kokybės. Mes žinome istoriją, kaip ponas Karas jau apie tai kalbėjo 2005 metais tarp taryba padarė gėdos pati savo dėl, dėl valstybinės skolos problemų, kadangi susilpnino stabilumo ir augimo paktą ir tuo pat metu paneigė, ne, nesuteikė Eurostatui audito galių. Uh, Aišku, kad labai sunku yra atkurti pasitikėjimą, o pasitikėjimo trūksta taip pat ir dabartinėje situacijoje, kadangi daug valstybės narės skiria lėšų, daug politinių žodžių, tačiau ant to nepakako net ir ECOFIN taryboje, kas buvo pasakyta. Eurostata, Eurostato funkcija yra labai svarbi, ypač svarbi šiandien, kadangi eina kalba apie ekonomikos priežiūros efektyvumą. Tai būtų priemonė priemonė užtikrinti geresnius rezultatus. Aišku, kad nepakanka vien tik tai pažadų, reikia rezultatų. Mes norime, kad duomenų kokybė būtų geresnė, kad duomenys būtų pateikiami laiku, kad mes galėtumėm įvertinti taip pat ir nacionalinių e, sąskaitų, nacionalinio ataskaitų pateikimą, žvelgdami viską, vertindami į, į priekį. Net ir dabar ECOFIN taryba vis tik tai įterpė tam tikrų sąlygų, išlygų, um, e, net ir patvirtindama tas, tos audito įgaliojimus. Tačiau tai neleis atlikti tyrimų ankstyvoje stadijoje, neleis įsikišti pirminėse stadijose. Europos parlamentas pasisako už tai, kad Eurostatas galėtų turėti besąlygiškas galės atlikti metodologinius vizitus, kaip kad mes vadiname tai. Aišku, kad tyrimai turi būti atliekami tuo met, kai kyla įtarimų, o ne tada, kai jau viskas yra įvykę. Ir galų gale, kada mes tikrai žinosime, kas yra iš iš tikrųjų, kokios bus tikros apskaitos procedūros, kada jos bus tinkamai standartizuotos, kad būtų galima pastebėti bet kokią novatorišką veiklą, kaip kad pavyzdžiui nebalansinės operacijas ir taip toliau. Ačiū. Komisarui Oliren. Komisarui Oliren žodis. President, honorable members, let me first Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, visų pirma noriu padėkoti ponui Karas, poniai Bols ir kitiems parlamentarams už tai, kad iškėlėte šiuos labai svarbius klausimus dėl statistinių duomenų kokybės ir Eurostato. Taip pat sveikinu jūsų nuomonės projekte išsakytą paramą komisijos pasiūlymui pakei, pakeisti e, reglamentą dėl e, perviršinio deficito procedūros Noriu pabrėžti, kad tai yra pats pirmasis um, Baros antrosios komisijos uh, teisėkurnis pasiūlymas pateiktas vasarį ir aš tikiuosi, kad jis bus labai greitai patvirtintas ir tuo met savo arsenale turėsime tą priemonę, kurios mums reikėjo jau labai seniai, kaip ponė Bolts ir sakė. Pirminis pasiūlymas šiuo tikslu buvo pateiktas dar 2005 metais, tačiau tuo met metu valstybės narės jį atmetė. Laikai pasikeitė. Šiandien yra platus palaikymas e, tuo klausimu taip pat ir taryboje. Dėl šio pasiūlymo e, bendrasis požiūris, kurį suderino ECOFIN taryba birželio 8 dieną, tai yra praeitą savaitę, patvirtina kaip svarbu yra užtikrinti, kad statistika būtų aukštos kokybės dėl e, valstybinės skolos ir deficito. Aš e, labai sveikinu komisijos vaidmenį kad, ir Eurostato vaidmenį tuo klausimu. Reglamentas e, atspindi šio pasiūlymo tikslus. Komisija siekia, kad būtų suteikta daugiau audito įgaliojimų, kitų įgaliojimų e, Eurostatui, kuomet yra kažkokių tai problemų e, dėl um, duomenų kokybės kuomet yra išryškinamos tam tikros problemos. Komisija patvirtino kompromisinį tekstą. Komisija ketina e, žengti ir tolesnių žingsnių, kad būtų galima sustiprinti Europos statistikos kokybę EDP bus iš karto sustiprinti personalo ištekliai skirti šiam klausimui. Visų pirma, perskirstant, perkeliant personalą viduje Eurostato bus daugiau apsilankimų vietoje per EDP dialogo apsilankimus, vizitus bus siekiama daugiau integruoti duomenų iš šaltinių, konkrečiai per EDP e, renkamus duomenis. Jeigu būtų kažkokių tai išskirtinių atvejų, kuomet būtų išryškintos ypatingos problemos dėl duomenų kokybės, tuomet Eurostatas panaudos visus turimus įgaliojimus, kurie jam bus suteikti pagal naująjį reglamentą, taip pat ir naujasias, aud, nauj, e, naujasias audito galės. Pabaigai noriu tarti keletą žodžių dėl Graikijos ir kitų aktualių klausimų. Pasinaudosiu šią progą ir e, paprašysiu jūsų dėmesio dar minutėj komisiją renka statistiką, taip pat ir apie Graikiją jau keliari metai ir pakeistas reglamentas ateityje leis sušvelninti sukčiavimo ar statistinių duomen, manipulacijos statistiniais duomenimis ar kitais duomenimis galimybės. Vakar įvyko naujų pasikeitimų dėl Graikijos. Jūs žinote, kad buvo nuspręsta vakar uh, Graikijos obligacijas uh, sumažinti juos, jų reitingus. Vakar su kolega Barnie kalbėjimas apie tai, mūdį sprendimo, sprendimas yra ir stebinantis, ir labai nepalankus, atsižvelgiant į makroekonominės makro, makro korekcijos programą su ECB ir TVF, ypatingai tai yra nepalankus sprendimas. Graikijos vyriausybės sprend... įsipareigojimai įgyvendinti e, strategiją dėl statistikos e, reformos yra labai svarbus tam, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikį tvarų augimą. Mūdį sprendimas yra netitinkantis CDS ir Graikijos obligacijų situacija ir iš tikrųjų netitinka programos tikslų. Taigi vėl kyla klaus, klausimų dėl kredito reitingavimo agentūrų vaidmens ateityje, taip pat ir finansų priežiūros srityje. Šis sprendimas bus atitinkamai įvertintas ir komisijai toliau galvojant apie tai, ką daryti su kredito reitingavimo agentūromis ateityje, ypač kai bus galvojama komisijoje per artimiausius kelias mėnesius dėl priemonių, kurios bus skirtos konkurencingumo situacijai gerinti bendrai vertinant uh, konfliktų intereso galimybės reitingavimo agentūrose, atsižvelgiant į um, mokėtojo į ir emitento um, santykių modelį. Pabaigai, pirmininkė, noriu pabrėžti, kad itin svarbu turėti tikslius patikimus statistinius duomenis apie nacionalinės sąskaitas. Tai yra kertinis akmuo tam, kad ekonominė ir monetarinė sąjunga tinkamai e, efektyviai veiktų, kaip kad pabrėžė ponas Karas Ir todėl statistinių duomenų kokybės gerinimas yra labai svarbus ekonominio valdymo elementas. Taigi Eurostato įgaliojimai yra labai svarbu šio klausimu. Ačiū. Dėkoju. Komisarui dabar žodis ponas Kiklūna. Ačiū, pirmininkė. Buvo teikiama nemažai teisėkuros pasiūlymų sustiprinti Eurostato vaidmenį ir dabar eko nagrinėja tuos pasiūlymus. Ekonominio valdymo kokybė yra ypatingai svarbi tam, kad kovotumėm su dabartinė ekonomikos krizė. Akivaizdu, kad Eurostatui reikia platesnių įgaliojimų tam, kad jie galėtų vykdyti patikrinimus vietoje valstybėse narėse. Tačiau to neturėtų daryti vien tik valstybių narių, finansų ministerijų ar statistikos departamentų pareigūnai Tuos patikrinimus taip pat turėtų atlikti ir kiti ekspertai, pavyzdžiui, akademikai, ekonomistai, profsąjungo atstovai, NVO atstovai ir taip toliau. Į tai reikia atsižvelgti, to nereikėtų pamiršti. Kitas svarbus dalykas - reikia bendros apskaitos sistemos, kurią naudotų visos valstybės narės ir ta sistema turėtų būti grindžiama tarptautinė standartizuota apskaitos sistema ir dėl jos turėtų susitarti komisija, valstybės narės ir parlamentas. Ir visa tai turi būti taikoma ne tik finansiniam ataskaitom, kurios teikiamos komisijai, taip pat tai turi būti taikoma ir pačiose valstybėse narėse jų viešajame sektoriuje. Per pastarosius dešimt metų, po to, kai buvo sukurta eurozona ir pradėtas naudoti euras, mes nustatėme, kad yra sistemos klaidų, problemų ir jos daro didžiulę žalą. Tačiau ilgą laiką mes ignoravome tuos sistemos trūkumus dėl klaidingo saugumo jausmo, dėl Europos sėkmės. Tačiau turime užtikrinti, kad ateityje rinkos pasitikėtų e, valstybių statistiniais duomenimis ir ekonominėmis prognozėmis. Būtent todėl turime ištaisyti dabartinius trūkumus ir tai padaryti greitai. Todėl raginu, kad komisija glaudžiai bendradarbiauti su taryba ir su parlamentu ir skubiai spręsti šios aktualius klausimus. Dėkoju ponai Skiklūna. Dabar ponė Gulard. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, eurozonos krizė, aišku, yra susijusi ne vien tik tai su statistikos sistemos problemomis, tačiau aišku, kad yra labai rimtų padarinių ne tik tai ekonominiai situacijai, bet taip pat ir bendrai pasitikėjimai ES dėl to, kad statistika yra, statistikos sistema yra problemų. Vyriausybės daro, duoda pažadus savo piliečiams, kad jos bus labai griežtos, kad labai griežtai kontroliuos tarpusavėsi įsipareigojimus, kad kriterijai bus įvertinami ir po kablelio, tai reiškia, originali versija būtų um, 3,0, 3,0, tačiau um, atsisako Eurostatui suteikti tinkamus įgaliojimus atlikti savo um, pareigą ir aišku, kad uh, tuomet kyla klausimas, ar iš tikrųjų ta komisija iš viso kažkam yra verta ir ką jį gali tuomet padaryti. Todėl mes reikalavome, kad komisija, tai yra Eurostatas, turėtų visus tyrimo įgaliojimus įgaliojimus, kad galėtų įtvirtinti gerus standartizuotus apskaitos standartus ir e, metodus labai svarbu, kad tie įsipareigojimai, kad būtų griežta prieža, kad, būt, kad jie būtų įgyveninti, kitaip vyriausybės ir visa ES praras piliečių pasitikėjimą. Ačiū. Dabar ponas Obermaieris, vieną minutę. Potinė pirmininkė. Diskusijos dėl Eurostato įgaliojimų praplėtimo ne visiškai susijusios su tiesioginė problema. Taip, valstybės narės iš tiesų daugelį metų įvairiai sukčiavo, pateikdama savo e, statistinius duomenys ir iš tiesų reikėtų įvertinti jų veiklą. Graikija taip pat e, pasinaudodama savo e, kompetenciją, kaip valstybės narės kompetenciją, atitinkamai disponuoti savo nuožiūrą, disponuoti biudžetu, ta, tuo piknaudžiavo. Ir tai be abejo padarė labai neigiamos įtakos visoms valstybėms narėms. Ir Eurostatas turi būti pripažįstamas visos ES mastu, jo darbas turi būti pripažįstamas. Uh, Ir yra labai apmaudu, kad e, tie ekonominiai kriterijai, finansų kriterijai yra įvairiose valstybėse narise skirtingai interpretuojami. Ir e, vis dar eurozonoje yra bandoma išsaugoti e, vienodo kriterijų taikymo mitą, tačiau man atrodo dabar jau laikas imtis labai konkrečių kriterijų taikymo visoms valstybėms narėms, suvienodinant tos kriterijus. Politika. Dėkoju, pirmininkė komisarė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų pastabai, kurią ką tik išsakėte. Tai yra pastaba dėl nepagrysto sprendimo, kuris buvo priimtas vakar Moody reitingavimo agentūros. Tai yra sprendimas sumažinti e, Graikijos kreditingumo, jos patikimumo reitingą. Manau, kad tai akivaizdžiai rodo, jog turime dar intensyviau dirbti tam, kad gerintumėm savo turimas priemonės ir sistemas, juk sprendžiame mūsų ekonominio suverenumo klausimą. Taip pat turime stengtis sukurti Europinę reitingavimo agentūrą. Na, o kalbant apie statistinių duomenų kokybės klausimą ir apie Eurostato įgaliojimus, žinome, kad visi žvelgiame į Graikiją kaip į labai svarbę šalį, dėl kurios dabar kyla daug klausimų. Ir turiu pasakyti, kad man tikrai nepatinka, kad Graikija dabar yra naudojama kaip pavyzdys, kad uh, Būtent ji yra dėmesio centre šiuose diskusijose. Kaip jau jūs sakėte, Graikija ir dabartinė jos vyriausybė buvo pirmieji, kurie suprato, kokia yra pagrindinė problema, suprato, kad yra tam tikrų trūkumų sistemoje ir jie stengiasi visą tai keisti. Visų pirma, bus reorganizuojama nacionalinė Graikijos statistikos agentūra, institucija ir ji taps nepriklausoma nuo Graikijos parlamento. Tai bus daroma tam, kad galima būtų užtikrinti, jog būtų tinkamai paskirstos funkcijos, kad būtų aišku, kas yra atsakingas už ką. Be abejo, tiem pakeitimam prireikė šiek tiek laiko, reikėjo priimti ir sprendimus europinių lygių, buvo tam tikrų spragų, buvo tam tikrų problemų dėl informacijos, tačiau visą tai pasireiškė jau 2005-aisiais. Dėkoju, ponas Stojanov. Aš dabar norėčiau mm, pasukti mūsų diskusijas link pragmatiškų klausimų. Komisaras praeitą savaitę paskelbė, kad bus speciali kontrolė atlikta Eurostat, skirta Eurostatui būtent dėl Bulgarijos situacijos analizės. Tačiau nebuvo paaiškinta, kodėl reikalinga tokia speciali Eurostato kontrolė būtent Bulgarijai. Aš noriu užduoti konkretų klausimą. Kokie yra tie kriterijai? pagal kuriuos Bulgarija buvo išskirta kaip nepatikima valstybė e, statistinių duomenų teikimo klausimų. Tai kuri tuomet e, valstybė yra stabilesnė, nes Bulgarija yra pati stabiliausia iš Balkanų valstybių. Taip pat e, ypač atsižvelgiant į tai, kad šiandien kalbame apie Graikijos klausimą, ten yra aiškių problemų, tačiau jeigu uh, jūs kaltinate dabar Bulgariją, kokiais kriterijais tai darote ir tur, reikia turėti omenyje, kad tuomet ir e, nukenties Bulgarijos reitingai rinkoje. Ačiū. Ordet, finns... Ponas Liudviksonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra gan paprastų priemonių, kurių galėtumėm imtis, kad užtikrintumėm stabilumą Europos Sąjungoje viena iš paprasčiausių ir svarbiausių priemonių būtų gerinti statistinių duomenų kokybę, ekonominių duomenų kokybę. Viskas atrodo gan paprasta, gan aišku ir manau, kad galima būtų tikrai paprastai pagerinti situaciją. Taigi sveikinu tuos teigiamus poslinkius, kuriuos matome tiek taryboje, tiek komisijoje. Aš tikiuosi, kad mes tikrai sparčiai pasieksime susitarimo dėl tam tikrų priemonių paketo, kuris padėtų pagerinti statistikos kokybę. Be abejo, būtina stiprinti Eurostato įgaliojimus, jo vaidmenį. Eurostatas ir toliau turi bendradarbiauti su nacionalinėmis e, statistinių duomenų institucijomis, tačiau reikia daugiau aiškumo visoje hierarchijoje. Reikia užtikrinti, kad Eurostatas būtų įtrauktas į duomenų patikrinimą, į tų duomenų, kurie yra teikiami patikrinimą. Taip pat reikia užtikrinti, kad jie galėtų atlikti patikrinimus vietoje bei auditą ten, kur to reikia. Tam, kad tai užtikrintumėm, turime padidinti išteklius. Didesnę kokybę užtikrinsime tik per didesnės investicijas į šią sritį. Reikia sukurti planą Eurostatui, reikia padidinti pajėgumus Taip pat reikia užtikrinti, kad ir biudžete būtų numatytos tam tikros ribos, tam tikras finansavimas. Kaip suprantu, iki šiol statistiniai duomenys tikrai nebuvo laikomi prioritetinės svarbos duomenimis, tačiau tai buvo didelė klaida ir aš tikiuosi, kad ateityje tikrai viskas keisis. Dėkoju. Pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Mulcer. Mes visi žinome, kad reglamentos vėliavimas dėl e, statistinių duomenų perdimų procedūros kokybės užtikrinimus mus e, e, įstumė į labai problematišką situaciją. Labai tikslus ir geros aukštos kokybės duomenys, e, tai turi būti lab, e, pirminės mūsų, mūsų prioritetas. Ir mes nor, turime pasiekti, kad nacionalinės valstybės, e, nacionalinės institucijos galėtų pateikimus duomenys taip pat savo laikiškai įvertinti ir patikrinti. Neturėtume atsidurti vėl tokioje situacijoje kaip Graikijos atveju, kai buvo pateikti suklastoti neteisingi duomenys. Taip pat reikia kalbėti apie neteisingų duomenų pateikimo e, pasiekmes ir baudžiamumą mums reikia stengtis, kad Eurostatas taptų e, nepriklausoma institucija. Tai nereiškia, kad mes įsikišime į valstybių narių biudžeto valdymo kompetencijas, tačiau tiesiog užtikrinsime tinkamą duomenų kontrolę. Ačiū. Arvoisa puheenjohtaja. Ne konsari. Pone pirmininkė. Komisijai reikėtų padėkoti už tai, kad ji taip sparčiai e, ėmėsi spręsti šios klausimus. Dar prieš keletą metų, atsiprašau, mėnesių e, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad E, iš kai kurių valstybių narių buvo pateikta nepakankamai statistinių duomenų ir kai kurios valstybės narės buvo pareiškusios, kad e, tokių duomenų tikrinimas yra įskišimas į jų nacionalinį suverenitetą. Tačiau situacija pasikeitė ir aš manau, kad mūsų moralinė krizė, kurioje mes dabar atsidūrėme, nebūtų įvykusi, jeigu ta statistika būtų buvusi tinkamai įvertinta ir kontroliuojama. Todėl aš sutinku su ponia Podimata, kad e, Graikija turi būti pripažįstama kaip valstybė, kuri dėjo pastangas šioje srityje. Taip pat manau, kad e, pasitikėjimas teikiamais statistiniais duomenimis turi būti stiprinamas ir piliečių tarpe. Ačiū. Ponas komisijos narys, prašau. Thank you, President. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už konstruktyves esminės diskusijas ir išsakytą paramą šiam pasiūlymui sustiprinti Eurostato įgaliojimus. Pritariu, poniai Jakonsari. Tikrai matėme, kaip padėtis keičiasi, taip pat matėme ir tam tikrų kultūrinių pokyčių ir keitėsi taip pat ir požiūris į ekonomikos koordinavimą Europoje. Tai visą tai keitėsi per pastaruosius kelis mėnesius. Taigi šio pasiūlymo patvirtinimas bus ypatingai svarbus sprendimas padėsinti sustiprinti mūsų ekonominę ir pinigų sąjungą. Buvo išsakytos kelios pastabos dėl Graikijos ir Bulgarijos. Norėčiau šitą paaiškinti, norėčiau atsakyti į tam tikrus klausimus. Dėl Graikijos. Tikrai dabar nesigilinsiu į šios sagos visą istoriją. Pritariu tiem, kas sakė, jog neteisinga ir toliau viskuo kaltinti Graikiją ir nuolat ją rodyti pirštu, nes Graikija stengiasi daug ką keisti ir tikrai savo programas įgyvendina. Reikia ją paremti, reikia jai padėti, tikrai nebegalima jos užsipuldinėti ir toliau. Tačiau dėl statistinių reformų reikia pasakyti, kad dirbame kartu su Graikijos institucijomis, jau ne kartą lankėmės Graikijoje ir šią žiemą, ir šį pavasarį. Visai nesenai susitarėme dėl veiksmų plano, kuris turi padidinti Graikijos statistinės sistemos pajėgumus. Taip pat turėtų pagerinti Graikijos valstybės finansų statistikos padėtį. Dėl Bulgarijos. Mūsų nuogastavimai didžiai dalimi yra susijęs su dviem biudžeto prognozių aspektais. Bent jau parlamento nariai iš Bulgarijos, tikiuosi, klausosi dabar mano kalbos ir to, ką aš noriu pasakyti apie Bulgarijos perviršinio deficito procedūrą ir statistinės problemas. Visų pirma, komisija buvo netiesiogiai ir šiek tiek pavėluotai informuota apie tam tikrus deficito peržiūros procesus Bulgarijoje ir apie tai, kad buvo pažeistos tam tikros sutartie numatytos procedūros. Antras dalykas, mums trūksta informacijos dėl to, kodėl Bulgarija peržiūrėjo ir pakeitė savo numatytą biudžetą šiems metams 2010-iesiams ir nuo subalansuoto biudžeto perėjo prie 3,8 procentų deficito. Tai buvo padaryta per pastarąsias kelias savaitės, nepaisant to, kad makroekonominė padėtis liko nepasikeitusi arba net pagerėjo. Taigi dabar komisija tikrai negali e, tikslin, tiksliai įvertinti Bulgarijos padėties dėl deficito šiems metams. Eurostato e, numatyta programa Bulgarijai tikrai negali kol kas atsakyti tiksliai į visus klausimus ir negali aiškiai apibriežti 2010 prognozių. Eurostatas daugiau dėmesio skirs potencialiai rizikai, ypač susijusiai su anksčiau teiktais duomenimis dėl perviršinio deficito 2009 metų biudžetui. Taip pat daugiau dėmesio skirs ir ankstesniem duomenim. Tikrai džiaugiuosi, kad šitas klausimas, šita tema susilaukė tiek daug dėmesio ir tai aišku bus aktualu ir Bulgarijos padėčiai rinkose. Atsižvelgiant į informaciją, kurią gavome iš Bulgarijos institucijų, e, jų vidaus audito procedūros bus baigtos tik vasaros viduryje. Ir to audito rezultatais be abejo pasinaudos Eurostatas, juos atsižvelgs ir juos bus atsižvelgta ir per ateinančius vizitus į Bulgariją. Kadangi peržiūrėtas reglamentas buvo patvirtintas gan sparčiai ir jis suteiks papildomų įgaliojimų Eurostatui, Eurostatas tikrai pasinaudos tais įgaliojimais, jei tai bus būtina. Ponai ir ponios dar kartą noriu padėkoti Jums už dėmesį, už dalyvavimą diskusijose, taip pat ačiū už Jūsų paramą mūsų pasiūlymui, kuris, priminsiu, buvo pirmasis teisėkuros pasiūlymas e, antros kadencijos Baroso komisijoje ir šis pasiūlymas labai svarbus ekonominės ir pinigų sąjungos sėkmingam funkcionavimui. Ačiū. Grazie, signor komisario. Ačiū komisijos nariui. Dėkoju Jums taip pat ir už tai, kad e, parlamentui E, pasirodėte esas tikrai e, dosnus, skirite pakankamai jam laiko. Ir gaila truputėlį, kad e, plenarinėje, plenarinių posėdžių salėje, pažiūrėjau, plojama tuomet, kada yra diskutuojama visai kitais klausimais, negu yra plojama. Na, bet man tik tenka dėl to pabgailestauti ir pareikšti, kad diskusijos šią temą baigiamos, o balsuosime rytoj. Padarysiu trumpą pertraukėlę ir tuomet pradėsime balsuoti. przewodniczący! Do you want to say something? Koleżanki i koledzy, e, lady... Ponios ir ponai, kolegos. Prašau visų sėsti į savo vietas. Eros